Hello. Hello. E, wznawiam posiedzenie. E, witam wśród nas pana przewodniczącego. Pradėsime mūsų posėdį. Sveikinu atvykus komisijos pirmininką, poną Žozę Manuel Baroso. Prieš pradedant klausimų valandą noriu informuoti, kad vakarykščio posėdžio protokolai jau paruošti. Ar būtų prieštaraujančių jiems arba norinčių kažką pasakyti? Kadangi ne, tuomet tvirtinsime protokolus. Na, nu, dabar eikime prie darbo tvarkės kito klausimo. Tai yra klausimų komisijos pirmininkui valanda. Dar kartą sveikinu poną Baroso atvykus į Europos